Gerbiami ponios ir ponai, kitas darbo atvarkės klausimas - komisijos ir tarybos pareiškimas dėl Europos piliečių iniciatyvos, numatytos ES sutarties 11 straipsnio ketvirtojo dalyje. Gal leistumėt šiltai pasveikinti žurnalistų iš e, Ispanijos Kasilijos rajono, tai yra mano rinkiminės apygardos grupė. Jie sėdi spaudos galerijoje ir e, tai yra viena iš e, jų lankymos Europos institucijose dalių. Pradedame diskusiją. Pirmiausia, žodis ponui Lopės Garydo, kuris kalbės komis... tarybos vardu. Dėkui, ponė pirmininkė. Esu dėkingas Europos parlamentui už tai, kad jis iškėlė iniciatyvą organizuoti šią diskusiją. Svarbiausi, aktualiausi diskusijos klausimai yra demokratijos raida, ES raida ir europeizmo propagavimas tarp piliečių. Taigi, kaip sakiau, ši diskusija yra labai aktuali ir e, ta iniciatyva, apie kurią kalbame, ką tik įvesta ES. Europos piliečių iniciatyva atnoveria naujų galimybių. Jeigu bent milijonas ES piliečių iš skirtingų valstybių narių gali pasirašyti iniciatyvą dėl teisės akto, tai ta iniciatyva bus persiusta komisijai, kuri yra bendrijos institucija turinti iniciatyvos teisę e, teisės aktams renkti. Piliečių iniciatyva yra tarybos e, pirmininkavimo prioritetas. Tai prioritetas naudingas visai Europai. E, valstybė pirmininkaujantį Europos tarybai tai traktuoja kaip labai svarbų klausimą. Tačiau pirmininkaujanti šalis neturi tik savo valstybės tikslų siekti, ji turi dirbti kur kas platesnių mastų. Mes turime stengtis e, siek, vykdyti Europai naudingą veiklą ir siekti Europos tikslų. Kaip žinia, e, 500 milijonų ES piliečių turi būti atstovavimą. Ir tai yra mūsų pagrindinis tikslas. Todėl Ispanija, pirmininkaujantį būtent tokį prioritetą ir išsikėlė. Ispanijos prioritetas yra Europos prioritetas. Ir piliečiai tikisi, kad Lisabono sutarties pradė, turėtų būti pradėta įgyvendinti kuo greičiau. Ir taip jau daug laiko mes praradome. Mes turime pasivyti ir iš principo turime suteikti piliečiams atsa atsaką į jų puoselėjimus lūkesčius, ko jie nori iš ES. Jie siekia naujos pusiausviros toje ES, kuri e, susikūrė 20-ame amžiuje. Ji turi tapti dar demokratiškesnė ateityje. Todėl Piliečių iniciatyvos galimybė turi būti pradėta naudoti kuo greičiau. Tokiu būdu mes pademonstruosime vyriausybių politinę valią, Europos parlamento ir kitų institucijų valią. Mes siekiame suteikti piliečiams balsą ir galimybę dalyvauti ES gyvenime. Tarp kitko, tai yra e, tarsi ėjimas link europietiškos diskusijos, prieš pastatant ją nacionaliniai diskusijai. Čia, Briuselėje parlamente, mes vykdome europietiškas diskusijas, tačiau skirtingose valstybėse narėse vis dar dominuoja nacionalinio pobūdžio diskusijos. Piliečių iniciatyva yra priemonė, nepaprastai geras mechanizmas, kuris leis pilietiniai visuomeniai E, tapti diskusijų varomąją jėgą. Piliečiai iš skirtingų valstybių narių galės pradėti europietiško masto diskusiją ir ji turės užgošti nacionalinės diskusijas. Ji bus tikra europietiška diskusija. Gerbiamas pirmininkė, mes piliečių iniciatyvai, kaip jau minėjau, skiriame prioritetą. Ir dabar matome, kad Europos komisija teikia reikalingą pasiūlymą. Ypač dėkoju e, pirmininkui Baroso ir Šefkovičiui už tai, kad jie pademonstravo tokį susidomėjimą šią iniciatyvą. Be to, Europos komisija, kaip žinia, e, piliečių iniciatyvą įtraukė į savo prioritetinius planus. Mes tikimės, kad e, ponė Šefkovič, Europos komisija greitai parengs tekstą ir parlamentas bei taryba galės kartu pradėti tenkinti piliečių lūkesčius. Yra, aišku, techninių elementų, yra ir politinių elementų. Ponas Šefkovičius per neformalų ministrą susitikimą Legranfoje sakė, ir ponė Malmström ten buvo, patvirtino Madride, kai mes susitikome su komisijos atstovais vos jais, jiems pradėjus dirbti, kad e, ta iniciatyva yra labai svarbi. Šiandien tas patvirtinama ir Europos parlamente. Visi suvokime, kaip svarbu e, įtvirtinti piliečių iniciatyvą. Ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas pademonstruos didžiausiai įmanomą susidomėjimą ją. Tada mes galėsime labai rimtai pradėti dirbti šiuo klausimu, kuris yra pagrystas visų sutarimu, visų konsensusu. Diskusijos taryboje, komisijoje ir parlamente e, apie tai kalbėjo. Pavyzdžiui, Europos parlamento konstitucinių reikalų komitetas apie tai kalbėjo. Matome, kad tai yra puikus, žavus dalykai vykstantis Europos Sąjungoje. Ačiū ministrė, o dabar komisijos e, vicepirmininkas, pana Ševčevič, prašom. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad šį labai reikšmingą klausimą įtraukė į plenarinės sesijos darbo tvarkę. Norėčiau padėkoti bičiuliui Diego ir visai pirmininkaujančiai Ispanijai už tai, kad tai yra tarp pirmininkaujančios šalies priorit. E, ši iniciatyva pakeis politikos formavimą ES, nes iki šiol mūsų veiksmai ES buvo grindžiami atstovaujamąją demokratiją. Tai atspindėta ir Lisabono sutartyje, kuris sustiprino Europos parlamento vaidmenį, tačiau į Europos teisėjo kuros procesą vis labiau bus įtraukiami nacionaliniai parlamentai. Bet mums reikalingas ir piliečių dalyvavimas, kas ir yra tikrosios dalyvavimo demokratijos esmė. E, piliečiai turi matyti naudą dalyvaudami e, tokiuose procesuose, nes būtent tai yra demokratijos pagrindas, e, tai yra galimybė abiems šalims, tai yra politikams ir visuomeniai dirbti iš vien siekiant bendrų tikslų. Ypač noriu akcentuoti Europos pilietiškumo esmę ir svarbą Europos piliečiams. Kaip Diego jau sakė, aš taip pat esu įsitikinęs, kad tai padės uh, inicijuoti geresnės, gilesnės europinės diskusijas temomis, kurios dažnai apsiriboja tik mūsų šalių sostinėmis. Komisija uh, buvo ir yra labai dėkinga Europos parlamentui už darbą įgyvendinant Europos piliečių e, iniciatyvą. Praeitais metais, gegužės 7-ąją, patvirtinome rezoliuciją, kuri tapo politinėmis gairėmis, kaip šią iniciatyvą įgyvendinti. Kaip žinote, komisija renkdama tokius reikšmingus pasiūlymus nori įtraukti visuomenę kiek įmanoma daugiau. Na, o praeitais metais gruodį buvo pateikti konkretus pasiūlymai e, dėl šios iniciatyvos. Mane labai teigiamai nustebino atsakymai, kurių buvo daugiau nei 300. Tai buvo organizacijos, e, individai, e, negi nacionaliniai parlamentai. Jie atsakė į mūsų klausimus, atsakymus įvertinome, peržiūrėjome O konsultavimosi procesas baigėsi diskusijomis su visuomenė įvykusiomis čia Briuselyje, kur buvo daugiau nei 150 institucijų, skaitant ir Europos parlamentą atstovai. Apibendrindama šias diskusijas galiu pasakyti, kad juose išiškėjo labai daug įdomių, konstruktyvių pasiūlymų. Kokiegi, kokiosgi būtų išvados? Piliečius tokios iniciatyvos labai domina ir ši iniciatyva jų nuomonė turėtų būti gyvendinta kuo greičiau, ji turėtų būti kiek įmanoma draugiškesnė e, vartotojui, praktiškesnė ir kuo įmanoma lengviau panaudojama. Turbūt man pritarsite, kad tai yra aiškus ir labai reikšmingi parametrai e, leidžiantis teisėkuros procesą organizuoti būtent taip. Būtent e, šie elementai leistų visuomeniai lengviau bendradarbiauti su Europos komisija ir kitomis institucijomis. Konsultacijų pagrindų ir atsižvelgdami Europos parlamento pasiūlymus e, komisijos nariai dabar baigia renkti šį pasiūlymą. Tikiuosi, kad kolegija šiuos pasiūlymus patvirtins kovo 31 dieną. Galiu Jums taip pat pasakyti, kad tokia sėkmė nebūtų atėjusi taip greitai, jei pirmininkaujančioji Ispanija nebūtų užsibrėžusi šio tikslo kaip prioritetinio ir įsipareigojusi siekti kuo spartesnės pažangos, rengiant šią iniciatyvą ir siekiant ją parengti iki pirmininkavimo pabaigos. Taigi, E, konstruktyvaus pirmininkaujančios šalies dalyvavimo Europos parlamento ir tarybos darbo dėka ši e, iniciatyva bus patvirtinta prieš pirmąjį e, Lisabono sutarties gimtadienį. Ačiū. Ačiū, ponė Ševčevič. O dabar išklausysime įvairių frakcijų atstovų. Dvi minutės. Ponas Devygo. Ah, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, maždaug prieš septynerius metus šioje pačioje posėdžio salėje, kai baigėsi, kons... kai buvo svarsmas Europos konstitucijos klausimas, buvo patvirtintas dokumentas ir ponas Lamasur ir York Mairis buvo tie, kurie pasiūlė piliečių iniciatyvą, kuri dabar ir bus įtvirtinta sutartyse. Tai yra dalyvaujamosios e, Europinės demokratijos pavyzdys, nes tai ir yra šios iniciatyvos tikslas. Mes norime mąstyti ir elgtis europietiškai, todėl e, šis klausimas turi būti sprendžiamas europinių lygių. Komisaras Šepčevičius, kuris renks projektą nelabai konkrečiai kalbėjo. Bet manau, kad iniciatyva turėtų apimti tris dalykus. Ji turėtų būti paprasta, suprantama, ji turėtų būti suvokiama piliečiams. Jie turi tam, kad jie sugebėtų joje dalyvauti, galbūt nebaigia aukšto mokslo. Na ir taip pat turime sutikti galimybę dalyvauti ir valstybių narių tarnyboms, e, valdžios organams, nes ir jiems tenka svarbus vaidmuo. Ir trečias dalykas. Europos parlamentas, Europos institucijos turi užsinti pedagoginę veiklą tam, kad e, būtų paaiškintame žmonėms, kaip e, funkcionuoja teisėkuros iniciatyvos ir tokiu būdu būtų išvengta nusivylimą. Pavyzdžiui, internete teko skaityti neteisingos informacijos apie ES institucijų veikimą. Taigi reikalinga iniciatyva, kuriai pritartum ir mes iš EPP. Ir tokia iniciatyva stiprintų piliečių europinės tapatybės jausmą. Po, kolega Haureki Dvi minutės iš socialistų ir demokratų frakcijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, man tikrai labai malonu, kad ponė Šepkovičiu atvykote pas mus. Ir taip pat labai malonu, kad komisija kitą savaitę, 31 kovo, yra numatusi patvirtinti šią iniciatyvą. Man atrodo, tai puikia žinia. Tikrai tinkama pasveikinti komisiją, poną Šefkovičio, taip pat ir pirmininkaujančią šalį Ispaniją dėl šios iniciatyvos, dėl postuvio ir tikėkime, kad, abi, kad parlamentas susilauks labai rimto ir gero pasiūlymo, nes tai yra susiję ir su mūsų kaip parlamento teisėtumu tam, kad, par, kad piliečiai ne apie partijas, o tiesiogiai galėtų atvykti pas mus ir pasiūlyti teisės aktą. Tai būtų tiesioginė piliečio prieiga prie uh, parlamentu. Na ir pilietiškumo mintis yra Europinio projekto pagrindas. Būtent tas tai pilietis pasirinko Europinius projektus, jis yra pagrindinis veikėjas. Todėl labai pritariu šiai iniciatyvai, nes jis sustiprins ryšius tarp piliečių ir institucijų, apie tai nuolatos kalbame. Ir tai iš tikrųjų bus galimybė, kuri leis priartėti piliečiams prie mūsų, suprasti, ką darome, atvykti pas mus. Na ir turiu keletą rekomendacijų, kurios iš esmės e, su, sutampa su kolegos Mendidavijas rekomendacijoms. Pirmiausia, ta iniciatyva turi būti lanksti tam, kad piliečiai galėtų pasinaudoti savo teisę dalyvauti iniciatyvose. Nes kad reikia nustatyti lankščias dalyvavimo, parašų reikimo, e, nuošimčių kiekvienai valstybei nariai sistemas, tam, kad nenuviltume lūkesčių. Na ir komisija iš pradžių gali nuspręsti, ar iniciatyva bus patvirtinta ar ne, o po to, kai bus surinkti parašiai, reikia pasakyti taip arba ne tam, kad nebūtų nuvilti lūkesčiai. Taigi skaidrumas, aiškumas ir paprastumas tam, kad nenusiviltume šią iniciatyvą. Dėkoju dabar liberalų frakcijos vardu, ponė Jetinaki. Dvi minutės, prašau. Kansalaisaloite on tärkeä. Ačiū. Pone pirmininkė, piliečių iniciatyva yra labai svarbi reforma, atsiradusi po Lisabono sutarties patvirtinimo. Dėl to padidėja piliečių tiesioginė įtaka. Be bejonės, tai tik nedidelis žingsnelis. Ir supraskim, kad ne taip jau paprasta yra surinkti milijoną parašų. O surinkus milijoną parašų, Jūs tik tai turite galimybę prašyti komisijos, kad ji kažką darytų. Tada komisija, vadovaudamasi savo išmintimi, nuspręs, ar laikytis piliečių pasiūlymo ar ne. Tačiau, jeigu Europos piliečių iniciatyva e, išsirutulios sėkmingai, ir aš tikiuosi, kad taip atsitiks, tada galėsime pasiekti gana daug pažangos. Būtent tos iniciatyvos dėka kadangi mes kuriame planą piliečių, Europos piliečių iniciatyvai. Ir tą darydami turime pasirūpinti, kad procedūra būtų aiški, taisyklės suprantamos piliečiams. Mažiausiai mums reikia e, suklaidinti žmonės ar sukurti kažkokiu tuščių vilčių Aš tikiuosi, kad ex ante peržiūros procedūra yra verta mūsų dėmesio, nes manau, kad ji gali atnešti teigiamų e, poslinkių. Aš nežinau, ar jau anksti, ar labai anksti būtų galima pateikti neigiamą sprendimą. Taip pat aš manau, kad ketvirtadalis valstybių narių turėtų būti e, ta e, riba, kuri, ta mažiausia riba, e, kuri užtikrintų, kad iniciatyva galiotų. Primamas reglamentas negali sukurti kliūčių piliečių iniciatyvai realizuotis. Reikia paprasto, aiškaus dokumento. Aš tikiuosi, kad bus daug tokių iniciatyvų ir komisija tas iniciatyvas priims. Ačiū. Toliau žaliųjų vardu ponui Hefner dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmiai kolegos. Gerbiamas Šovičiau, gerbiamas Diego gerybės. Manau, kad čia mes visi turime bendrą puikų šansą Europai. Europa prasidėjo nuo sutarčių tarp valstybių. Tai yra klasikinis užsienio politikos instrumentas, o piliečiai daugiau ir mažiau tai buvo tik žiūrovais. Ir dabar mes artėjame link piliečių Europos. Ir šiandieną kalbame apie pirmąjį Europos piliečių tiesioginį dalyvavimo instrumentą. Nepamėskime iš akių, koks tai šansas. Be kita ko, šansas Europinės visuomenės, Europinio demos sukūrimo, kurio ir reikia Europoje, Prancūzijoje, Italijoje, Portugalijoje, Vokietijoje ir kitur. Tiesą sakant, diskutuojame tarpusavėje atskirai, tačiau kai piliečių požiūrių beveik nėra Europinės diskusijos. Taigi aš manau, kad ši priemonė leistų mums priartėti prie piliečių ir veikti piliečių nuomonę, kad Briuselis toli ir jų balsas į Briuselį neina. Taigi tai būtų pirmoji priemonė, kuri leistų piliečiams garsiai pasakyti Briuselį, ko jie nori. Nežinau, ar šią iniciatyvą vainikuos sėkmė, ar ji gal kaip tik papildys nusivylimų taurę. Viskas priklausys nuo to, kaip atrodys šią iniciatyvą. Pone komisarė, gaila, kad jūs negalite pristatyti detalių, nors kitą vertus žinau, kad galtinis sprendimas dar nebuvo priimtas, tačiau dabar turime galimybę aptarti kai kurios aspektus kartu. Ir man svarbus vienas dalykas. Man iniciatyvos sėkmė, rodos, priklausys nuo to, kad komisijos pasiūlymas ar mūsų patvirtintas teisės aktas nenumatytų vien tik tais kliučių piliečių dalyvavimui, bet taip pat numatytų ir reikalavimus komisijai rimtai apdoroti piliečių prašymus. Nes man atrodo, kad jeigu piliečių, milijonas piliečių pasirašytų iniciatyvą, o po to viskas atsidurtų šiukšliasdėžėje, tai, tai būtų tikrai nuvilintis dalykas. Reikia trijų pakopų. Pirmą reikia formaliai surinkti parašus. Toliau antrą, tai turi formaliai perėti į Europos bendrijos e, kompetenciją. Ir galiausiai turi būti patikrintas um, prašymo iniciatyvas turinys. Ir jį tikrinant turi būti traukti piliečiai, jie turi būti pakviesti į klausimus. Tai neturėtų, tokia iniciatyva neturėtų baigtis kažkokiu trumpu raštišku atsakymu. Man rodos, kad tas skaičius numatytas yra pernelik didelis, bet aš manau, kad reikia nustatyti ir ribas pačiose valstybėse narėse buvo siūloma e, atsižvelgti ir į valstybės narės dydį, nes yra skirtumas, ar valstybė narė didelė ar ne, bet į tai aš žiūriu atvirai, nors vėlgi laiko stinga jį pakankamai aptarti, tačiau džiaugiuosi, kad mes dabar turime svarbę priemonę demokratiją ES skatinti. Dėkoju ECR frakcijos vardu, vieną minutę ponas Kamal. Labai ačiū pirmininkė. Dėkoju gerbiamas komisarė. Daugelis turėtume sveikinti iniciatyvas, kurias, kurios dalį įgaliojimų perei, perduoda piliečiams ir priartina e, Europą prie piliečių. Taigi norėčiau paprašyti daugiau lankstumo, kodėl mes turėtumėm apibriežti temas, dėl kurių piliečiai turėtų iškelti iniciatyvas. Jeigu piliečiams kažkokia problema kyla, tai būkime atsakingi, pateikime jiems savo nuomonę ir požiūrį apie tą problemą. Pavyzdžiui, parlamento posėdžiavimo vieta. Tegul piliečiai toliau plėtoja šias iniciatyvas. Kitas klausimas - skaidrumas. Aišku, labai sunku būtų vienam individui ar jų grupiai pradėti rinkti parašus. Taigi organizacijos, asociacijos turėtų pradėti tuo užsiimti, tačiau reikia, kad būtų išspręstas ir skaidrus tų organizacijų finansavimo klausimas, nes kitaip jos monopolizuos procesą ir pradės daryti tam tikrą įtaką. Taigi kalbu apie darbą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir pilietinėmis organizacijomis. Ačiū. Labai ačiū. Toliau guja vardu ponas Sondegard. Pone Sondegard. Ačiū, pirmininkė. Piliečiai nepasitikė Europos Sąjungą ir mes turime tai suvokti. E, rinkimai Europos parlamentą vykę visai neseniai tai puikiai įrodo. Jeigu piliečių iniciatyvą vertinsime kaip galimybę nedaugeliu asmenų, tai situacija dar suprastės. Manau, kad dabar numatytos piliečių iniciatyvos taisyklės yra per daug griežtos. Aišku, atsiranda daugiau galimybių Europos lygmenių kelti tam tikrus klausimus, tačiau vis dėlto milijonas parašų yra labai daug ir ne visų valstybių piliečiai sugebės tokį skaičių pasiekti. Taigi viskas, kas apibrėžia tą piliečių iniciatyvą, turėtų būti skatinama. Mes šiuose rūmose turėtumėm šios klausimus iš esmės aptarti ir paskui parengti pranešimą ar e, deklaraciją šią temą. Tai įrodytų, kad piliečių iniciatyvą vertiname labai rimtai. Ir galbūt tai pareikalaus netgi mūsų darbo tvarkos taisyklių pakeitimo. Dėkoju. Ir paskutinis kalbėtojas, ponas Van Hecker, šiame e, diskusijų etape, prašom. Ačiū pirmininkė. Iki šiol išklausęs tai, kas buvo pasakyta, galiu priminti referendumus Prancūzijoje, Niderlanduose, Airijoje. Mes žinome, kaip eurokratai reaguoja, kai piliečiai pradeda reikšti savo nuomonę. Ši piliečių iniciatyva tai yra figos lapelis, dangstantis tai, kas pasireikš ilgainiui taikant Lisabono sutartį ir pamatysime, kad turbūt piliečiai neturės ypatingos įtakos keičiant teisėkuros pasiūlymus. Sprendimai ir toliau bus priiminėjami taip pat biurokratiškai, kai buvo iki šiol. Taigi Europai reikia referendumų, kurių e, sprendimų būtų privaloma laikytis. Pavyzdžiui, referendumo dėl Turkijos stojimo. Bet kol kas E, jie yra konsultuojamojo pobūdžio, tik tai dėkoju. Ačiū, tuo frakcijų atstovų pasisakymus baigiame. Dabar pasisakys tie parlamentarai, kurie atstovauja patį save. Pirmiausia, ponas Kasinį, Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš Pritariu e, pono Gareida ir Šeftovičiaus pareiškimams. Lisabono sutartis ragina mus skatinti piliečių iniciatyvą, kuri parodytų, kad egzistuoja Europos balsas. Europos piliečiai e, garsiausiai šaukdavo iki šiol, kad mes nesame pakankamai demokratiška struktūra. Lisabono sutartis tengiasi sumažinti demokratijos deficitą daugeliu būdų. Vienas iš tokių būdų yra e, galimybė milijonų ES piliečių pateikti pasiūlymą teisės akto iniciatyvai. Jeigu ta iniciatyva būtų rimtai įvertinta, bus pradėtas teisinis tyrimas. Tai nėra tas pats kaip peticija, kurią pasirašo daugelis piliečių. Bet reikia aiškiai atskirti tokį pasiūlymą iniciatyvai ir peticiją. Turime nustatyti aiškias taisyklės, kad būtų užkirstas kelias piknaudžiavimui Ir aš manau, kad galime pradėti labai plataus masto diskusiją, įtraukiant ir pačius piliečius, kad išsiaiškintume, kaip ta iniciatyva turėtų būti rengiama. Sutarties 11 straipsnis turi simbolinę reikšmę. Demokratijos deficitas gali susidaryti ne tik todėl, kad sprendimai bus priimami e, ne liaudės atstovo kažkieno kito, bet ir dėl to, kad Europos žmonės jaučiasi nedalyvauja sprendimų priimime. Um, taigi dabar galvodami apie Lisabono sutartyje numatytą požiūrį, e, privalome atsižvelgti į porą elementų. Visų pirma, klausimas, dėl kurio keliama atsintiva, turi būti europinio masto. Turi būti surinkta milijonas parašų iš e, reikšmingos skaičiaus Europos Sąjungos valstybių. Prancūzai, italai, vokiečiai ir ispanai, pavyzdžiui, galėtų greitai surinkti tą milijoną, bet svarbu, kad jie būtų visi ES piliečiai. Ačiū, ponia Kazinė. Zita Gurmai. Vieną minutę. Komisarė, pirmininkė, kolegos. ES piliečių iniciatyva vienas iš geriausių Lisabono sutarties naujovių. Ji tik sustiprins tiesioginę demokratiją Europos Sąjungoje. Ši nauja priemonė turėtų būti teisingai panaudojama, ji turėtų būti dažniau naudojama ir e, jos naudojimo galimybės turi būti palengvintos. Reikia tenkinti keletą reikalavimų, kad ta iniciatyva pasiteisintų. Paminėsiu tik porą. Surinktieji parašai turi būti gerai patikrinami. Tai yra labai svarbus klausimas. Jeigu jis nebus užtikrintas, atsiras rimtų problemų, nes valstybėse narėse atitinkami teisės aktai skiriasi. Reikia rasti optimaliausią sprendimą, gerą pusiausvyrą tarp valstybių narių taisyklių ir bendri reikalavimai turi būti nusatyti. Antras dalykas - iniciatyvas priimamumas. Vėlgi, kiekvienas aspektas turi būti atidžiai išnagrinėtas, kad būtų rastas geriausias e, išeities taškas ar viešoji diskusija gali apsiriboti ES vertybių gynimu, ar žodžio laisvė turi būti deramai užtikrina, visa tai e, vienas kitą turi papildyti. Todėl aš sveikinu komisijos ir tarybos progresyvų požiūrį ir aš tikiuosi, kad E, aš džiaugiuosi, kad vasario mėnesį mes jau sugebėjome aptarti daugelį klausimų ir aš tikiuosi, kad sugebėsime piliečių iniciatyvą paversti realią. Dabar aš norėčiau sužinoti, kokios išvados buvo priimtos tame sustikime ir kaip komisija ketina parašų patikrinimo ir iniciatyvos priimamumo klausimus užtikrinti. Be abejo, nes turi būti aišku, kad kai mes rengiame pranešimą čia Europos parlamente, turime vadovautis aiškę metodiką. Mes čia atstovavome ES piliečius ir turime aiškiai jiems duoti konkretų atsakymą. Aš tvirtai tikiu, kad Ispanija pirmininkaudama atlieka puikų darbą, nes ji yra pirmininkų trijo Vengrijos ir Belgijos narė. Dėkoju komisijai, dėkoju komisijai, atlikot puikų, kad taryba atlikot puikų darbą. Ačiū ponė Gurmai. Dabar ponė Volis, pusantros minutės. Thank you, President. Uh... Ačiū pirmininkė, gerbėmėji ministrai, komisijos vicepirmininkė. Ši priemonė turi didelį potencialą išsakant demokratiniai žinę Europai. Pavyzdžiui, mano valstybėje, norint pristatyti teisėkuros iniciatyvą, reikia susitarti su parlamentaru, pirmiausia, jį reikia rasti, tas parlamentaras turi būti pakankamai įtakingas, kad būtų galima tokią iniciatyvą prastumti. Taigi džiugu ir reikia didžiuotis tuo, kad tokia iniciatyva atsirado Europos lygiu, tačiau ji turi būti vartotojų prieinama, paprasta ir patikima. Taigi, joje turėtų būti gana aiškiai šviesiai nustatyti pagrindiniai reikalavimai ir galimybės. Mes paremtume tokią iniciatyvą ir e, piliečiai galėtų lengvai e, patenkinti techninius reikalavimus ir veikti kartu e, su iniciatyvos autoriais. Aišku, tai jokių būdų nesumenkintų mūsų galimybių. Mes tik tai labiau bendradarbiautume su piliečiais, o jie lengviau perdotų savo prašymus komisijai ir tokiu būdu dirbdami kartu sukurtume realiąją Europos demokratiją. Ačiū. Ačiū, ponė Volis. Dar viena a, parlamento vicepirmininkė Izabel Duhan. Vieną minutę. Ačiū. Pone pirmininkė, ponas Hebner jau kalbėjo apie tai, ką galima padaryti, kad piliečių iniciatyva būtų patikima ir teisėta. Aš norėčiau, norėčiau akcentuoti ekonominius ir socialinius aspektus labai aktualius priimant sprendimus. Uh, dalyvavimo demokratija pagrista visų e, suinteresuotųjų šalių atsakomybės prisėmimu ir gyvendinimu ir pagarba absoliučiai visiems visuomenės lygmenims jų nuomoniai. Vienuoliktasis sutarties straipsnis leidžia uh, organizuoti struktūrizuotą dialogą su pilietinė visuomenė. Aš norėčiau paklausti, kokias iniciatyvas jūs teiksite? savaitę, kad būtų galima pagal dabar susiformavusi socialinį dialogą plėtoti papildomus veiksmus. Dabartinės iniciatyvos jau yra naudingos, taigi ar nekitinate organizuoti tarp institucinio dialogo su piliečiais? Ačiū. Ačiū, ponia Diuha. Dabar ponas Vandalė, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai, atsirado galimybė piliečiams pateikti piliečių iniciatyvas. Tai yra geras ženklas, nes piliečiams atrodo, kad Briuselis yra per daug toli, o ši iniciatyva padidina piliečių pasitikėjimą Europą. Akcentuočiau tai, kas vyksta dabar. Štai vienas iš kolegų pakvietė organizuoti e, kampanijas vadinamas Keep Sunday Special. E, jis kviečia sekmadienius išskirtinai e, skirti šeimai, kultūrai ir aš manyčiau, kad tokios iniciatyvos turėtų būti remiamos. Nes jos atspindi tai, kas aktualu piliečiams, o parlamentas ir komisija turėtų labai rimtai į tai atsižvelgti, nes ne piliečiai tarnauja Europai, bet Europos institucijos tarnauja piliečiams. Ačiū. Toliau Kovars, Kolarska Bobinska. Panie prezidentė, zvinkšona. Dėkui, ponė pirmininkė. Lisabono sutartis padidina Europos parlamento galės ir dabar jau turime piliečių iniciatyvą. Tai yra svarbus žingsnis ES raidoje. Kad piliečių iniciatyva e, pasiteisintų, ji turi būti pagrįsta tokiomis procedūromis, kurios e, netrukdo jos demokratiškumui realizuotis. Europos parlamentas šiuo metu piliečių iniciatyvos įgyvendinime dar gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Ankstesnėje kadencijoje buvo balsuojama dėl e, to, kad dėl to, kaip turėtų būti elgiamasi su tomis piliečių iniciatyvomis, kurias komisija atmeta. Aš manau, kad ir mūsų parlamentas turėtų imtis atitinkamų sprendimų. Tas e, iniciatyvų priimtinumo testas turėtų būti, e, tikri, turėtų būti vykdomas ir liaudies išrinktųjų, ne tik Europos komisijos. Piliečių iniciatyva yra susijusi su rinkėjų e, problemomis ir nuomonėmis. Jeigu vykdomoji valdžia, tai yra Europos komisija, atmeta piliečių iniciatyvą, tai e, žmonės pagristai jos galės nesuprasti, kodėl jį tai pasielgė. Bet kokia organizacija, bet kokia nevyriausybinė organizacija, kuri pradės tokios iniciatyvos organizavimą, turėtų labai aiškiai e, išdėstyti tos iniciatyvos esmę piliečiams. Net jeigu ten ir nėra tiesiogiai rašoma, kad tai jau yra pasiūlymas teisės aktui. Valstybėse narise taisyklės dėl parašų rinkimo labai skiriasi. Jeigu mes nepanaiksim skirtumų, tai pralaimėsim. Toliau vienai minutiai, ponė Flašikova Benova. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ši galimybė yra svarbus vystant demokratiją Europoje. Tikrai labai vertinu jūsų pasirinktą metodą, ponė komisarė, ir neprie, jei neprieštarausite, dabar pratęsiu ponios Gurmai užduotus, iškeltus klausimus, nes atsakymai tuos klausimus, mano manimu, yra labai svarbus. Taigi, pirmasis klausimas yra, kaip bus renkami tie parašai, kokiose vietose, uh, ar tai bus kažkokios valstybinės įstaigos, ar tiesiog gatvėje. Ir manau, kad šiame kontekste yra, tai reikia užtikrinti, kad toks parašų rinkimas nesusikirstų su kitomis pagrindinėmis teisėmis, kaip, pavyzdžiui, žodžio laisvė. Toliau kompetencijos klausimas, ar tai yra ES, ar valstybės narės, ar patys piliečiai, kurie pradeda tokias iniciatyvas. Na ir galiausiai. Laikotarpiai tai yra laikotarpiai, iki kada galios tie parašai. Viskas turi būti labai skaidru ir mechanizmas turi būti sukurtas taip, kad būtų užkirstas kelias uh, sukčiavimui ir piknaudžiavimui. Dėkoju ir linkiu gero, geros kloties, ponė komisarė. Pane Harkin, ačiū ponė pirmininkė. Kadangi esu žmogus, kuris du kartus dalyvavo kampaniją už Lisabono sutartį ir maniau, kad piliečių iniciatyva yra puikus dalykas, sutinku su kolegomis. Iš tiesų yra tam tikrų apribojimų, tačiau potencialas yra puikus ir tai yra prasmingas žingsnis ger, gerinant dalyvaujamąją demokratiją. Aš aptariau šį klausimą su piliečiais, konsultavausi su komisija ir taip pat klausimuose peticijų komitete buvo apie tai kalbama, tačiau reikia ne tik konsultuoti su piliečiais, reikia jų išklausyti, reikia pasirūpinti, kad jų, nuomo, jų nuomonė būtų atsižvelgiama teisės aktuose. Tai yra puikia galimybė ES institucijoms aiškiai parodyti, kad piliečių iniciatyva atspindės Europos piliečių balsą nuo pradžios iki galo. Teisės aktai turi būti draugiški piliečiams ir jie turi būti aiškiai matomi, jie turi būti aiškiai prieinami piliečiams, tiems, kurie nori teikti peticiją. Taip pat reikia aiškiai parodyti, kur komisija gali veikti ir kur negali veikti, nes tik tai bus kaltinama dar didesniu demokratijos deficitu, jeigu milijono piliečių parašai būtų surenkami ir galiausiai pasirodys, kad tai nepatenka ES kompetencijos ribas. Taigi turime aiškiai tai pasakyti ir būti proaktyvūs. Iš, iš, šio, iš, iš šio teisės akto reikia išspausti kiekvieną įmanomą galimybę. Ši iniciatyva yra kaip naujagimis, potencialo yra daug, bet su ja elgtis labai reikia atsargiai. Ačiū. Pirmininkas. Dabar kalbėsiu vengriškai. Ir kviečiu e, ponę Lichtenbergę vien, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Mums tenka didelės atsakomybės e, šiame procese, nes piliečiai masto europietiškai. Ir europietiški reikalavimai Ir europie, europietiškos problemos turi būti sprendžiamos ir įgyvendinamos e, e, Europos lygmenių. Turime išvengti klaidų šioje peticijų srityje. Turime nepa, nepaversti tos piliečių iniciatyvos kažkokia tai bergžė, bergžė siena, kurios neseka tolesni veiksmai, nes piliečiai tikisi konkrečių rezultatų. Ir jeigu tą barjerą užkelsime per aukštai, tuomet prarasime didžiulį potencialą Europai. Taigi pamastykime apie tai, nes kalba eina apie didelius pinigus tam, kad surinktumėme milijoną parašų konkrečioje srityje. Ir jeigu į tai nežvelgsime rimtai ir viskas bus išmetama į šiukšlių dėžę, tuomet mes nieko doro ne, nepadarysime, nenuveiksime Europos labui, tik dar pakenksime. Taigi turime elgtis labai tinkamai ir atsargiai. Man tai yra pagrindinis dalykas. Ačiū, ponė Lichtenberger. Pone Nedelčeva. Gerbiami kolegos, e, piliečių iniciatyva yra papildomas akmuo į e, piliečių visuomenės kūrimą. Maničiau, kad piliečiai turi turėt galimybę geriau pareikšti savo balsą, priimant sprendimus ES. Manau, kad tos iniciatyvos įdėgymas padės piliečiams įtvirtinti suvokimą, kad jie priklauso tai pačiai visumai ES. Kol kas to ES jausmo yra pernelyg maža, jo trūksta. Administraciniai, techniniai aspektai ir praktiniai aspektai turi būti sureguliuoti. Man regis, mūsų signalas bet kuriuo atveju pirmiausia turi būti politinis. Mes neturime užmiršti, uh, kas yra tos iniciatyvos pagrindas. Pirmiausia, keliame tikslą priartinti piliečius prie ES institucijų, paskatinti jų europinės priklausomybės jausmą, pa, padaryti taip, kad jie laikytų savomis ES politikas. Ar nesvarbu, iš kokios valstybės būtų surinkti parašai, nesvarbu, kaip bus tikrinami jie, kaip e, bus vertinamas piliečių iniciatyvos priimtinumas. Uh, Turime pirmiausia užtikrinti, kad piliečiams nebūtų trukdoma tas iniciatyvas teikti. Vis dėlto norėčiau pasakyti, kad uh, kalbant apie tai, kad notaras turės patvirtinti tuos parašus, turime būti atsargus. Kai kuriuose valstybėse tokia iniciatyva jau veikia. Kartais yra tiesiog iš administracijos susisperlenkiama, numanant papildomų reikalavimų tokio, tokios iniciatyvos galiojimui įtvirtinti. Maničiau, kad piliečiai turi, turi teisę išreikšti savo balsą, jie turi teisę reikalauti biudžeto skaidrumo, jie turi teisę reikalauti, kad jų iniciatyvos būtų plečiamos, kad jos būtų įgyvendinamos. E, tik taip ES galės tapti tikrų demokratijos lopšių. Dėkui. Dėkoju. Dabar žodis kolegai Čester, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra vienas svarbiausių demokratinių pažangų ES. Du trečdaliai airijos žmonių balsavo už Lisabono sutartį. Ir viena priežasčių buvo būtent dėl galimybės imtis piliečių iniciatyvos. Pirmąjį kartą piliečiai iš visų valstybių gali paprašyti komisijos siūlyti pasiūlymus, tačiau tai turi būti skaidrus procesas. Mes turime žinoti, kas rengia šias iniciatyvas ir turime žinoti, kas finansuoja šias iniciatyvas. Jos neturėtų būti pažeidžiamos korporacijų interesų. Komisija turi apsispręsti, ar veikti ar ne, remiantis tuo pasiūlymu, tačiau tai neturėtų būti ta institucija, kuri priima sprendimą dėl tų, tos iniciatyvos tinkamumo, būtent ombudsmeno institucija turi nuspręsti, kas yra e, priimtina, o kas ne. Minimalus valstybių skaičius turėtų būti septynios, o ne devynios, kaip yra siūloma komisijos. Ir taip pat primiktinai reikalauju, kad milijono parašų riba neturėtumėme jos išsaugoti, laikytis, turėtumėme atsižvelgti į valstybių narių skaičių ir proporcingumą, tai yra labai svarbu, labai svarbu nepažeisti sutarčių ir taip pat manau, kad piliečiai turi turėti galimybę registruotis internetu. Dėkoju. Viena minutė, e, poniai Lunaček. Dėkoju. Pradėsiu ispaniškai. Noriu padėkoti pirmininkaujančiai Ispanijai už tai, kad šią iniciatyvą iškėlė. Toliau vokiškai. Noriu padėkoti Europos komisijai už tai, kad perėmė Ispanų siūlymą. E, kitą savaitę jau bus teikiamas šis įsiūlymas ir mes tikimės, kad visi įvykiai dabar klostysis labai greitai. Į piliečių lūkesčius ypač svarbu atsiliepti. Kaip anksčiau kalbėjo kolegos, aš taip pat manau, kad naujosios Europos valstybės narės kartelę deda pernelyg aukštai. Manyčiau, kad surinkti milijoną parašų yra nelengva, net naudojantis internetu. Reikia žmonėms parodyti, kad jie turi galimybę nulemti sprendimų prieimimą ES, kad jų balsas yra svarbus. Manyčiau, kad juridinė kontrolė, formali kontrolė, turinio kontrolė turėtų vykti e, pradžioje, o ne tada, kai žmonės pradeda jau rinkti parašus. Tai iniciatyvai reikia paramos. Numatant, pavyzdžiui, vertimus, tai to reikia. Galima būtų įdėkti elektroninį piliečių adresą, kurie galėtų pareikšti savo nuomonę. Dėkui. Ačiū, sako pirmininkas. Pusantros minutės, poniai Zaborskai, prašau. Pán komisár, vďaka za náčrt ďalších krokov. Dostali sme sa od ideových zámerov a niekoľkých hriadkov v texte Lisabonskej zmluvy ku smernici, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mums tikrai labai svarbu yra, kad Lisabono sutartis e, būtų įgyvendinama. Piliečių iniciatyva mums suteikia naują priemonę integruoti piliečius valstybėse narise į ES sprendimų prieimimą. Jie gali kreiptis į ES institucijas, jie turėtų teisę tuo būdu teikti iniciatyvas. Tai yra demokratinis instrumentas, tai E, nėra priemonė be tokių probleminių pusių, kurias reikėtų įvertinti. Nacionalinės konstitucijos yra prioritetas. Jų nuostatos pirmiausia turi būti įgyvendinamos. Piliečių iniciatyva turėtų būti gerai subalansuotas instrumentas ir svarbu, kad nebūtų naudojamasi tuo siekiant pažeisti subsidiarumo principo įgyvendinimą. Svarbu, kad tas principas būtų tinkamai įgyvendinamas, svarbu, kad būtų užkirstas kelias nerealiems lūkesčiams. Dėkoju. Minutė poniai Merkis. Uh, Labai džiaugiuosi piliečių iniciatyva Jeigu leisite, kalbėsiu olandiškai ir paaiškinsiu, kodėl taip džiaugiuosi tuo. Labai džiaugiuosi šią iniciatyvą. Kodėl? Todėl, kad piliečiai gali ne tik kas penkerius metus pasakyti, ko jie iš tikrųjų nori, bet jie pagaliau gali vaidinti e, rimtą vaidmenį ES arenoje. Būtent dėl to yra svarbu, kad piliečiai žinotų, kada jie gali kreiptis į mus, o į mus Kreipdamiesi jie gali taip pat kreiptis į Europos komisiją. Piliečiams svarbu žinoti, kada gali kreiptis į komisiją. Reikėtų pradėti informacijos kampaniją, kuo platesnė informacijos kampanija. Noriu pasakyti, kad ši piliečių iniciatyva taps suaugusią subrendusią tada, kai visos ES institucijos labai rimtai vertins tą milijoną ES piliečių balsų. Manau, kad ES vadovai taip pat turėtų įsiklausyti į tą balsą, nes jeigu milijonas ES piliečių norėtų, kad į Strasburgą dirbti nebevažiuotumėm, turbūt reikėtų jų klausyti. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Dabar kolega Provera, minutė. Dėkoju, pirmininkė. Esu įsitikinęs, kad ta teisė, kurią piliečiams numato Lisabono sutartis, priartins ES žmonės prie ES institucijų. Reikėtų, kad vyktų informavimo kampanijos, bet jos jau yra vykusios anksčiau tos brangios informacijos kamp kampanijos, tačiau rezultatai buvo greičiau ne patys optimistiškiausi. Maničiau, kad piliečių iniciatyva padės sustiprinti demokratiją ES. ES piliečiai galės tiesiogiai siūlyti teisėkuros iniciatyvas. Tai būtų tiesioginis demokratijos išraiška, e, kuri paremtų jų parlamentinį atstovavimą. Maničiau, kad šis, ši iniciatyva turėtų būti paprasta, prieinama ir aiški. ES piliečiai turėtų jausti paramą visą laiką. Nuo pat parašų rinkimo iki pat to momento, kai analizuojama, ar jų siūlymas yra priimtinas. Visą tai padėtų įgyvendinti ES daugiau demokratijos. Ačiū. Ačiū ponui Provera. Minutė ponui Papanikolau. Prašau. Ačiū pirmininkė. Ponės ir ponai, dažnai kalbame apie tai, kad reikia didinti piliečių įtraukimą. Kalbame taip pat apie tai, kad piliečius reikia priartinti prie institucijų. Uh, Ir čia kalbame apie visų ES valstybių narių piliečius. Taip pat kalbame apie tai, kad um, per ES parlamento rinkimus rinkėjų aktyvumas buvo itin menkas. Ir aišku, dabar, kai turime Lisabono sutartį, kurį įsigaliojo, yra labai svarbi ir piliečiai yra Lisabono sutarties esmė. Vienas iš Lisabono sutarčių ties kertinių akmenų yra pasistengti priartinti piliečius prie ES. 11 straipsnio ketvirtame punkte, kur kalbama apie piliečių iniciatyvą, būtent ir įtvirtinama šis principas, kalbama apie lygybę ir skaidrumą. Mes turime užtikrinti, kad ši nuosta būtų tinkamai taikoma ir kad tai realiai, realiai praktikoje būtų gyvendinama. Todėl kolegos kalbėjo apie tai, kad Šis procesas turi būti patikimas. Mes visi turime prisidėti ir užtikrinti, kad piliečių iniciatyva būtų pradėta taikyti. Jeigu bus surinktas milijonas piliečių parašų, svarbu, kad viskas po to vyktų sklandžiai. Kitaip tektų tik apgailę stauti. Ir dabar kiekvieno iš mūsų pareiga yra išaiškinti piliečiams tą teisę, kurią jie turi. Mes turime išaiškinti piliečiams, kad jie gali iniciatyvos imtis nuo pat pradžių. Jie gali e, inicijuoti šį procesą institucijose nuo pat pradžių. Ši e, procedūra turi būti aiški, paprasta e, piliečiams naudoti, ji turi būti funkcionali, kad ji galėtų, kad bu, bu, galėtų efektyviai veikti ir būtų tinkama piliečiams, institucijoms, parlamentui visiems. Ačiū. Pusantros minutės. Paskualiu. Vice-presidente Comissão. Ainda há poucos meses. Pirmininkė, tarybos pirmininkė, komisijos atstovė. Buvo sakoma, kad Lisabonos sutartis um, neįsigalios. Dabar jau įsigaliojo ir dabar mes turime galvoti apie tai, kaip ją įgyvendinti, kaip pritaikyti jos nuostatas. Čia kalbama apie mm, parlamentinę demokratiją, apie parlamentinės jėgas Europoje, visose valstybėse narėse. Europa yra piliečių Europa, tai yra laisvių Europa, teisingumo Europa, subsidiarumo Europa ir ši naujoji iniciatyva yra itin svarbi daug kolegų, pavyzdžiui, ponas Mendes Defigo apie tai jau kalbėjo, bet aš dar noriu konkrečiai pabrėžti, kad jeigu norime mm, šią nuostatą perkelti į e, teisinį e, jos egzistavimą, mes turime būti atsargus jeigu eina kalba, pavyzdžiui, apie vienos valstybės didelį skaičių e, piliečių arba kelių tik tai valstybių e, didelę piliečių grupę, kad nebūtų taip, kad būtų labai platus atstovavimas, kad Mm, tikrai piliečiai būtų atstovaujami visoje ES. Nes jeigu procese dalyvaus nedaug piliečių, mes paneiksime pačią Lisabonos dvasę. Mes norime, kad būtų daugiau Europos, daugiau piliečių Europos, kad būtų platesnis dalyvavimas ir dinamiškesnis piliečių atstovavimas Europoje. Milan Zverų. Ačiū, pusantros minutės. Pan Zver. Besedo, gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi. Uh, Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, noriu pasidžiaugti tuo, kad šiandien turime galimybę aptarti šią iniciatyvą. Esu tikras, ši iniciatyva padės sumažinti demokratijos deficitą. Šiuo metu mm, pagal visuomenės nuomonės apklausas demokratijos mažėja ir tos rytis, kur dar egzistuoja demokratinis dialogas, yra visai negausios. Piliečiai tampa vis pasyvesni, tai atsispindi um, rinkėjų uh, aktyvume per rinkimus. Uh, Tai atsispindi ir mm, demokratijos stygiumi, kuris juntamas kalbant apie institucijas. Taigi, kai kalbama apie didesnės institucijų galės, reikia nepamiršti, kad ir piliečiai dabar turi mm, iniciatyvą, turi iniciatyvos teisę. Tai yra labai svarbu. Europinių lygmenių turime tai, ką mes galėtumėm pavadinti Europinė demokratija. Tikiu, kad Mes tikrai žengė, padarėme didžiulį šuolį į priekį, tačiau aišku, kad reikia galvoti ir apie kitas rytis. Reikia galvoti, pavyzdžiui, apie paskirimus į Europos komisiją. Um, tai, tai yra sritis, kur Europos svarbiausios institucijos dar atsilieka demokratijos įtvirtinimo prasme. Aš manau, kad tokios iniciatyvos tik sustiprins Europinę demokratiją. Jakolino. Ačiū pusantros minutės, e, Salvatorija Jakolino. Ačiū pirmininkė. Taryba, tarybos komisijos atstovai, mėly kolegos. Tai, ką darome šiandieną, gali įtvirtinti demokratinio dalyvavimo vertę. Ta galime padaryti, tas yra numatyta Lisabono sutartyje. Prieš keletą mėnesių mes kalbėjome apie tai, ar bus pasiektas susitarimas. Na, o dabar jį turime, turime tą Lisabono sutartį ir turime ją vertinti. Turime aiškiai ir tiksliai apibrėžti, ką reiškia nemažai valstybių narių, ką reiškia ši savoka. Turime naudotis tokiais kriterijais tam, kad e, po to pasiūlymus stovėtų, stovėtų daug piliečių ir kad tai turėtų demokratinę vertę. Supaprastinta paprasta, lanksti procedūra mums yra reikalinga. Per pastarąsias keletą savaičių pamačiau, kad žmonės labai atvirai e, vertina idėjas ir vis labiau domisi ir nori žinoti, netgi vaikai mokyklose vis daugiau žino apie Europą. E, apie Lisabono sutartį, žmonės nori dalyvauti, nori daugiau informacijos, nori, kad ta priemonė tarnautų pilietiniai, pilietiniam kolektyviškumui. Na ir parlamentas, taryba bei komisija reikalaujamos, kad e, būtų su, su taikoma supaprastinta procedūra. Dėkoju. Dėkoju, ponai Jakolino. Mėly kolegos spontaniški pasisakymai. Yra nemažai norinčiųjų pasisakyti. Visiems žodžio nesuteiksiu. Pirmiausia, Martin Kasle. Dėkoju. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, esu iš tų, kurie pasiūlė vieną iš pirmųjų piliečių iniciatyvų. Mes dabar turime galimybę kreiptis į piliečius, žinodami, kad jie turi galimybę dalyvauti politinių sprendimų prieimimų procese Europoje. Būtent, dėl, būtent nu, tai mums padės sukelti daugiau piliečių entuzijazmo, kalbant apie ES ir jos siūlomus projektus. E, būtų džiugu, jeigu pavyktų įgyvendinti šį e, siūlymą. Būdami europiečiais mes domės technologijomis ir aš manyčiau, kad internetas būtų viena iš tų komunikavimo priemonių, kad būtų galima naudotis elektroniniais parašais, nes taip piliečių parašus, parašus būtų surinkti žymiai paprasčiau. Siūlau žengti dar toliau. Mes turime piliečių iniciatyvos, teisę numatę, aš norėčiau, kad piliečiai taip pat turėtų teisę spręsti E, kaip yra mano tevinėje, Bavarijoje. Jeigu piliečiai reiškia savo nuomonę, jie turi turėti galimybę ir spręsti. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū, ponui Kaser. Kitas, kita kalbėtoja yra ponia Lydija Oregon. Aš manau, kad matėme 323 žmonės dalyvavo konsultacijose dėl piliečių iniciatyvos. Manau, kad turime daryti viską, kad ta priemonė piliečiams būtų labiau žinoma, nes nedaug piliečių kol kas žino, kad tokia priemonė egzistuoja. Maničiau, kad komisijos misija dabar yra aiški. Reikia, kad būtų parengti bendri standartai pagal kuriuos, kuriais remiantis būtų galima tuos parašus rinkti. Reikėtų, kad piliečiai laikytųsi tos pačios tvarkos susijusios su parašų rinkimu. Reikėtų e, atlikti eksantę vertinimą, kadangi e, piliečiai turėtų gauti daugiau informacijos ir žinoti, kad nebūtinai komisija visiems e, piliečių siūlymams turi pritarti. Paskui e, jau galim, galime tartis dėl to, kiek tos iniciatyvos turi būti gyvendinamos, bet tai yra vertinga priemonė padedanti piliečiams dalyvauti sprendimų prieimimo procese. Pirmininkas, ačiū. Žodis kitam kolegui. Ačiū pirmininkė. Referendumo panaudojimas tiesioginiai demokratijai tai nėra demokratijos egzotiškas variantas, tai yra tikras originalus variantas. Ir žmo, va, žmonių valdžia tai yra ne valdžia žmonių vardu. Ir todėl mes ar, ar turime būti dėkingi už ES lygas. ES patinka demokratija, kuomet jį gali valdyti ir įtakoti rezultatus. Mes girdėjome, kad e, tokia gale m, sušaukti referendumą bus e, suvaldyta įvairių įvairių klastingų sąlygų siejimų su žmogaus teisėmis ir taip toliau. Tai bus politinė represija, žodžio laisvė varžymas ir netgi minties laisvės varžymas iš tikrųjų. Ir paskutinis momentas - demokratija, tai reiškia žmonių valdžia, kai žmonės valdo nuosekliai, o ne kai valdo kažkaip tai neaiškiai parinkti žmonės. Aišku, tai sunku pasiekti. Visa ES panašu yra vis dar mažiau viena bendra tauta, kokia galėtų būti. Tačiau, aišku, tai yra geriau geriau nei nieko. Bent jau mes galime parodyti, kad ta iniciatyva yra tik tai tuščias pažadas. Köszönöm. A következő hozzászóló Elena Basescu asszony. Elena Basescu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Um, consider că introducerea inițiativei. Ačiū. Manau, kad piliečių iniciatyvos numatymas Lisabono sutartyje yra didžiulis žingsnis pirmin, stiprinant demokratiją Europos Sąjungoje. Tai yra dar papildoma forma demokratijai pareikšti, ref, šalia referendumo. Norėčiau pasakyti, kad Rumunijoje nuo 2004 metų vyko trys referendumai. Paskutinysis buvo susijęs su e, perėjimu prie vienų rūmų parlamento. 51 procentas piliečių dalyvavo e, šiame balsavime ir dauguma nusprendė paremti šį siūlymą. Džiaugiuosi, kad komisija siūlo pradėti konsultacijas internetu dėl šios iniciatyvos. Tai padės e, nustatyti, kur, kokias taisyklės reikia numatyti, kiek parašų e, reikia surinkti, kaip juos surinkti ir panašiai. Tikimės, kad tas reglamentas galės greitai įsigalioti, nes manau, kad šis procesas turi užsibaigti kuo greičiau ir instrumentas turi pradėti veikti kuo greičiau taip pat. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, vážené... Ačiū. Gerbiamas komisarė, ponė pirmininkė, mėly kolegos, Europos Sąjunga susiduria su patikimumo stoka Tai rodo pasyvus dalyvavimas Europos rinkimuose. Europos piliečiai tiesiog parodo, kad na, jie nepatenkinti, kad nedaro jokio poveikio. Dėl to aš labai džiaugiuosi, kad Lisabono sutartis numato tokią galimybę. Taip pat norėčiau, džiaugiuosi, kad yra e, žalioji knyga ir rengiamos viešos konsultacijos su piliečiais, kaip būtų galima gyvendinti šią iniciatyvą. Tie pasiūlymai yra geri, tačiau jeigu mes norime pagelbėti, padėti šioje situacijoje. Turime pasirūpinti, kad piliečiai, piliečiai pritartų e, tiems pasiūlymams. Ir kai kurie apribojimai yra perdėm griežti, pavyzdžiui, minimalus valstybių narių skaičius. Trečdalis valstybių narių, kaip yra siūloma, tai reiškia devynios valstybės narės, yra perdėm griežtas reikalavimas, nelabai realistiškas reikalavimas ir atgrasinantis. Turėtumėme sumažinti šį procentą iki 20 ir toks žingsnis būtų teisingas ir daugiau dėmesio būtų skiriama mažiems regionams. Dėkoju. Az európai polgári kezdeményezés lehetősége elősegítheti az európai kérdésekről szóló közéleti viták kialakulását. Europos piliečių iniciatyvos galimybė reiškia, kad vyks viešos diskusijos europinėmis temomis. Temoms, kurias kels Europos piliečiai. Na ir Europos partijos galbūt nesugeba visų temų paliesti, tai e, čia būtų puikia erdvė pasireikšti Europos piliečiams. Tačiau labai svarbu prieš priimant sprendimą jau kai pradedami rinkti parašai, komisija turi pareikšti nuomonę dėl to, ar iniciatyva yra gyvybinga, reali, primtina, nes jeigu kalba eina apie milijoną parašų ir jeigu nėra tinkamo teisinio pagrindo, tuomet tie parašai tiesiog bus išmesti. Taigi reikia iš anksto žinoti, ar yra teisinis pagrindas Ačiū. Min minutė. Milė Blinkevičiūtė. Lisabonos sutartis numato stiprinti pilietinės visuomenės vaidmenį Europos institucijose ir galimybę Europos piliečiams inicijuoti teisės aktų pasiūlymą. Piliečių iniciatyvos teisė leistų ne mažiau kaip milijonui piliečių prašyti komisiją imtis teisėkuros iniciatyvos konkrečioje srityje tačiau tokį skaičių rinkėjų parašų surinkti yra tikrai sunku todėl siekiant sukurti veiksmingą dalyvaujamosios demokratijos mechanizmą bei užtikrinti šios iniciatyvos prieinamumą piliečiams turi būti suteikta galimybė inicijuoti pasiūlymą žinant aiškią tvarką ir supaprastintą tinkamą procedūrą. deja jau įsigaliojus lisabonos sutarčiai piliečių iniciatyvos teisė nėra praktiškai įgyvendinama. iki šiol visi piliečių iniciatyvos aspektai nėra aptarti nėra konkretaus veiksmų plano kaip garantuoti iniciatyvų skaidrumą ir demokratinę atskaitomybę kad piliečiai netaptų didelių kompanijų interesų atstovavimo aukomis. taigi pilietinis dialogas yra europos ir lietuvos kaip mano šalies demokratijos modelio svarbiausias elementas ir jam yra būtinas pagrindas todėl raginčiau komisiją imtis visų priemonių kad ši piliečių iniciatyvos teisė būtų kuo greičiau konkrečiai įgyvendinama. ačiū. Az utolsó hozzászóló a Catch-the-Eye szisztém alapján Szín Kelly úr. Ačiū. Ir paskutinis pagal e, šią spontaniškų pasisakymų procedūrą, ponas Renkevičius. Kolegos padarė daug gerų dalykų ir aš manau, kad aš e, ši priemonė, ši iniciatyva yra labai svarbi tarp jų. Lisabonos, dėl Lisabonos sutarties, kai buvo referendumas Airijoje, buvo kalbama apie tai, kad a, iš tikrųjų nebus gal, galvojama, kaip geriau įtraukti piliečius į demokratinį procesą. Taigi reikia galvoti apie tai, kaip šią iniciatyvą perkelti į praktiką. Tai yra didelis iššūkis ir yra didžiulis pavojus, kad e, ši šiame procese galingi lobistai, stambiosios kompanijos pasinaudos to procesu ir tą iniciatyvą, kaip ir kolega Deros, aš noriu pasakyti, kad galbūt būtų gerai ombudsmeną įtraukti į šį procesą. Be to, pats procesas yra labai svarbus, atveria daug galimybių mūsų piliečiams ir kaip kolega Kasler e, sakė, labai gerai būtų pagalvoti, ar. Mm, ar mes e, ilsėsime septintą dieną, ar mes dirbsime intensyviai. Aš labai, galvo, e, aš labai tikiuosi, kad bus e, toliau plėtojama ši iniciatyva. Ačiū. Taigi tuo ir baigiame spontaniškus pasisakymus. Tarybos vardu kviečiu pona Lopes Gerigo. Ačiū, ponė pirmininkė. Turėčiau pasakyti, kad esu patenkintas vykusią diskusiją. Juolab, kad šią diskusiją surengėme Europos parlamento iniciatyvą. Europos parlamentas šios diskusijos dėl piliečių iniciatyvos teisės pageidavo. Manau, kad galiu teikti, jau pastebėjau, kad dėl šios iniciatyvos parlamentarai yra pakankamai vieningi, nes visi pasisakymai atspindėjo valią veikti, veikti greitai, remti tarybą ir komisiją. Taip pat pasižymėsiu ir tai, kad jūs teigiamai įvertinote vice e, pirmininko komisijos Sefkovičiaus pranešimą Kovo 31 tas dokumentas bus nagrinėjimas. Noriu padėkoti komisijai už greitą darbą, už susidomėjimą, už entuzijazmą, kurį ji demonstravo nagrinėdama šį klausimą. Visą tai mums padės pradėti teisėkuros procedūrą, kuri, tikiuosi, vyks sklandžiai ir sparčiai. Beveik visi pasisakiusieji sakė, kad jie norėtų, kad E, ta procedūra pradėtų veikti kuo greičiau ir kad ji dabar jau yra, na, neišvengiama. Susidaro įspūdis, kad visos Europos parlamento frakcijos pareiškė paramą šiai iniciatyvai. Na, gal tik vienas kalbėjęs asmuo, ponas Kamal, nepritarė šiai iniciatyvai nes jo nuomonė tai susilpnins Europos Sąjungą. Gaila, kad pono Kamalio salėje nebėra, bet aš norėčiau pasakyti, kad turiu jam negerą žinę, nes mūsų supratimu, daugumos supratimu, šis, ši priemonė sustiprins Europos Sąjungą. Todėl, kad tai yra ta iniciatyva, kuri sustiprina Europos Sąjungos dvi svarbiausiasias koncepcijas - demokratiją ir pilietiškumą. Tai yra ES du svarbiausi ramščiai - pilietiškumas ir demokratija. Taigi tai yra ta iniciatyva, kurios dėka bus galima kompensuoti tą paradoksą, kurį pergyvename dabar. ES gauna vis daugiau galių, vis daug įtakingesnis tampa Europos parlamentas, vis daugiau ES yra susijusi su kasdieniu piliečių gyvenimu. Tačiau atskirose valstybėse apie ES žinoma mažai, domimasi jie mažai, mažai tam skiriama dėmesio. Tai štai koks yra paradoksas. Tad manyčiau, kad reikėtų plėtoti ES diskusijas visais lygmenimis. Reikėtų, kad diskusijos ir šiuo klausimu vyktų visais lygmenimis, tiek vietos lygmenių, tiek ES lygmenių. Ir tai yra labai svarbu, tai padės sustiprinti demokratiją Europos Sąjungoje. Pilietiškumas. Ponas Kasinį kalbėjo apie tai. Jo vadovavimas komitetas nagrinės šią iniciatyvą. Kaip sakė ponė Kessler, ši iniciatyva turėtų būti taikoma praktikoje. Kodėl? Todėl, kad ES pilietinis identitetas e, konkrečiai ir pamatomas tada, kai yra įgyvendinamas praktikoje. Tad įgyvendinti tai reikia kuo skubiau. Dar kartą noriu padėkoti Europos komisijai, Europos parlamentui. Esu tikras, kad Europos parlamentas labai detaliai ir labai sparčiai išnagrinės šį klausimą. Ponas Jekolino kalbėjo apie procedūrą, kuri turėtų būti labai sparti, kad šita iniciatyva būtų gyvendinama kuo greičiau. Pone Basesku taip pat minėjo būtinybę greitai priimti sprendimą. To mes ir norėtume. Dėkoju, pirmininkė. E, nu, e, Ačiū valstybės sekretoriui. Komisarė, prašau žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat savo ruoštų norėčiau padėkoti Diegui už puikį, puikų apibendrinimą šiandienos diskusijų. Norėčiau padėkoti visiems jums už išsakytą paramą ir pozityvius lūkesčius susijusius su piliečių iniciatyva. Galiu jūs patikinti, kad mielai jums pateiksime pasiūlymus. Po to, kai patvirtinsime šią iniciatyvą. Na ir šiandieną Kadangi laiko neturime daug ir kadangi pasiūlymas dar nėra konkrečiai parengtas, detaliai jo aptarti negalime, esu dėkingas už jūsų išsakytas nuomonės, požiūrius, nes tai jie realiai atspindėjo e, parengiamajame darbe surinktų, surinktas nuomonės apklausos rezultatus. Yra daug dalykų, dėl ko sutarėme. Visų pirma, kad reikia skaidrumo. Galiu Jūs patikinti, kad ieškome sprendimų tai būtų galima užtikrinti per e, iniciatyvos registravimą komisijoje, kad žinotumėme, kas yra organizatoriai, kas yra finansuotojai, sponsoriai. Nes ir tik tuo met suvoksime, kad e, ar ši iniciatyva iš tikrųjų yra tikra, ar tai yra piliečių, ar tai yra europinė iniciatyva. Labai svarbu, kad turėtumėme visus reikiamus elementus tam, kad gerai, sėkmingai panaudotumėme šią naują priemonę. Visi taip pat sutarėme dėl praktiškumo. Reikalinga tokia sistema, kuri būtų draugiška vartotojams, reikia sukurti sistemą, pagal kurią piliečiai nesijaustų, kad reikia pereiti per tokią labai sudėtingą parašų rinkimo procedūrą. Na ir mes ieškome būdų, galimybių, kaip būtų galima informacinių technologijų, technologijų pagalba, technologijų, kurios yra būdingos mūsų šimtmečiui, supaprastinti procedūrą. Taigi reikalinga, aišku, ir parašų tikrinimo sistema valstybėse narėse. Na ir iš viešų konsultacijų mes supratome, kad piliečiams labiau primtina būtų vienoda sistema renkant ir verifikuojant parašus. Taip pat valstybės narės aiškiai parodė, kad ta sistema neturėtų būti perdėm sudėtinga, komplikuota nacionalinėms institucijoms, nes būtent valstybės narės turės tikrinti parašus, parašų autentiškumą. Labai atidžiai išklausiau jūsų prašymų užtikrinti aiškias procedūras, kai jau iniciatyva tampa sėkminga, kai parašai yra surinkti, Ir galiu Jūs patikinti, kad mes tą ir padarysime. Pasiūlyme bus labai aiškus terminai, kada, kaip ir per kokį laikotarpį komisija privalo sureaguoti, veikti, jeigu iniciatyva yra sėkminga. Išklausę nuomonių, tikriausiai man pritarsite, kad pats sudėtingiausias klausimas, kurį teks išspręsti, yra prieinamumo, tinkamumo. Uh, E, klausimas. Kaip išvengti piliečių nusivylimų, kaip būtų galima apginti ES vertybės, kaip išsaugoti tą Europos piliečių iniciatyvos institutą, instituciją, kad ji taptų reali. Ir kol kas aš tų atsakymų dar neturiu į tuos sudėtingus ir prieštaraujančius klausimus. Ir komisija ieško sprendimo, bando peržiūrėti visus variantus tam, kad būtų nuo pat pradžių užtikrintos ES piliečių teisės ir vertybės. Taipogi norime aiškios nuomonės, kad piliečių iniciatyvos pasiūlymai turėtų realų potencialą būti sėkmingi. Nenorime, kad būtų piknaudžiaujama kai kas antrą savaitę gaunami pasiūlymai dėl teisės aktų arba yra gaunami na, nesąmoningi pasiūlymai ir po to gali būti kreipiamas į teismą ir taip toliau. Ir nenorime, kad ši iniciatyva, iniciatyvos teisė netaptų neigiamos politinės darbo tvarkės priemonė. Taigi tas patikimumo patikrinimas turi vykti labai sklandžiai. Dabar bendravimas su piliečių visuomenė. Aš manau, kad Europos piliečių iniciatyvos teisė yra geriausias atsakymas, vyksta struktūri, struktūrizuotas dialogas per ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą ir prieš dvi savaitės su jais ilgai diskutavau ir manau, kad stiprios, plačios vis, visuomenės konsultacijos, viešosios konsultacijos duos puikių rezultatų ateityje. Ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad tikrai gan greitai jau turėsime šiokį tokį pasiūlymą ir laukiu diskusijų šiuo klausimu ir tikiuosi, kad procedūra bus dinamiška ir greita tam, kad svar, ta svarbi priemonė būtų patvirtinta kuo galima greičiau. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Norėčiau baigti diskusijas. Ir dabar norėčiau paskelbti kitą darbo tvarkės punktą situaciją